Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę Panie Panu. Na, o dabar reikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tie, kas e, išeina, tai išeikite tyliai, labai gaila, kad mus paliekate, o kas e, neišeinate, tai prašau sėstis į vietas. But, oh, hello. So this is for the next item. I think